apmokestinti tos koncernus, kurie nemoka mokesčių. Ir mums nereikia e, Europos gyvenimo būdo ginančio komisijos nario, e, kuris e, užsimerktų ir nematytų mirštančiųjų, žūstančių viduržėme jūroje. Mums reikia daugiau entuzijazmo, kalbant apie ateities projektus. Pone von der Leyen, turbūt jūs e, supratote, kad mūsų frakcija tokiamis aplinkybėmis nėra pasirengusi jūsų paremti, nes žmonės ir ponė ten nusipelnė geresnės komisijos. Lebūt, kad dvi minutės dabar klius. Thank you, uh, uh, Madam President. Dėkui, pirmininkė. Jūsų komisija yra galimybė naujai pradžiai. Tikimės, kad pamatysime tą naują pradžią. Ir mano o, frakcija daugelį sričių jūs parems. Pirmiausia, ieškant kompromiso dėl biudžeto, e, dėl bendrosios paslaugų rinkos atvėrimo, dėl tvaraus migracijos sprendimo, e, gyvendinimo plataus užmojo klimato planų, bet noriu akcentuoti, kad mes taip pat visiškai remsime bendruomenės, kurių išgyvenimui kilo pavojus dėl uh, absurdiškų, kai kart, kartais siekių dėl uh, klimato kaitos apribojimo priemonių. Europos uh, sąjunga sudaro 187 suverenios valstybės narės, ne visos yra vienodos ir nebandykite uh, atimti galių iš valstybių narių, atimdami veto teisę. Prisiminkite, kad institucija, kuri apibrėžia ES darbo tvarkį, yra ne Europos parlamentas, o vadovų taryba. Ir taip pat prašau, kad jūs netestumėte ankstesnės komisijos praktikos ir nepažeidinėtumėte e, dvasios e, sutarčių, e, siekdami bet kokią kainą integracijos. E, noriu pasakyti, kad čia mm, ir vietoje, ir Briuselėje skiriasi nuomonės nuo to, kaip viskas turėtų būti. Valstybėse narėse egzistuoja kitokia nuomonė. Taigi kalbėkime apie politiką pagrįstą faktais, o ne uh, politiką pagrįstus faktus. Pone von der Leyen, sėkmės jums. Dabar ponas Zan, dviems minutėms prašom. Ačiū. Prabėgo mėnesiai, per kurios vyko ginčiai, dėrybos ir turime komisiją. Bet tai taip pat ir metas, kai patiria krizę ES institucijos. Komisija silpna. Komisija kuri dalyja mm, patarimus, tačiau negirdi mm, Europos piliečių. Komisija, kuri yra kur čia, kur čia mūsų piliečių problemoms. Jūs šiandien savo kalboje kalbėjote apie lyčių lygybę, apie Green Deal, žaliai susitariame, tačiau apie kągi kalvo, galvoja piliečiai, kai ryte atsikelia tikrai ne apie lyčių lygybę. Jie galvoja, kaip pragyventi iki mėnesio pabaigos, kaip rasti darbo vietą, kaip išlaikyti e, pajamas. Tas žalesis susitarimas, jūsų prieimas yra grinai ideologinis ir susilpnins mūsų įmonių konkurencingumą. Europa jau daug padariusi dabar, kad mažintų emisijas. Tegu kiti dabar atlieka savo pareigą. Nenorime, kad jūsų nuostatos e, parklubdytų mūsų įmonės ir ekonomiką. Negirdėjau, kad jūs užsimintumėt apie svarbiausius dalykus, pavyzdžiui, grėsmę mūsų konkurencingumui iš užsienio. Negirdėjau jokių pasiūlymų, kaip pagerinti mūsų vidaus rinkos veikimą. Negirdėjau, kad kalbėtumėt apie atlyginimų ir socialinį dempingą fiskalinį dempingą, e, pramonės smokimą, e, vidaus rinkos iškraipimus. Gėda, kad e, tai pasitiko ir mūsų frakcija jums pasakys šiandien ne. Pasakys ne bandymams greuti Europą. Politika, kuri buvo vykdyta iki šiol, turi keistis. Reikia išgirsti, ko reikalauja piliečiai, kitaip tenka konstatuoti, kad Europa ateities neturės. Keller, dvi minutės. Kolegos, nauja komisija užima savo pareigas tuo metu, kai klimato krizė nebepalieka mums laiko. Reikia veikti. Klimatas yra prioritetas šitai komisijai. Ir beje, daugiau kaip 90 procentų Europos piliečių. Tačiau nesame tikri, kad žodžius seks veiksmai, konkretus veiksmai. Komisija nekeičia savo BŽUP, prekybos politikos ir jeigu nepakeis, tai klimato politika išliks silpna. Džiaugiuosi, kad komisijoje yra daug moterų. Tačiau keista, kad kai kurios vyriausybės jokių moterų kandidačių nerado. Taigi, lyčių lygybė e, turi atspindėti Europos visuomenę. Matome puikių kandidatų, bet kiti privertė mus abejoti dėl interesų konflikto ir dėl to, kiek jiems rūpi europinės vertybės, dėl moterų teisų, dėl teisės viešpatavimo. Pirmininkė, mes negal, negalime, negalėtume pritarti komisijai, kuri neišsiaiškino šitų problemų. Tačiau būkite tikri, kai vykdysite veiksmus, dėl teisės viešpatavimo, dėl ekologinių dalykų mes jums pritarsime. Tačiau jeigu komisija pasuks klaidingų kelių, mes tai pasakysime. Europai reikia ryštingų veiksmų. Ir jeigu jūs turėsite ryšto siekti pokyčių, pasipriešinti tarybai ir ginti žmogaus teisės ir teisės viešpatavimą, europinės vertybės, tai turite veikti tose srityse. Išvardijau visas šitas problemas ir kol kas jos nėra sprendžiamos. Nenorime jums parodyti raudonosios kortelės, tačiau taip pat nenorime suteikti jums e, pasirašyto tuščio čekio. Todėl mes nusprendėme susilaikyti balsuodami. Mes tikimės gero bendrabiavimo, linkime jums ir jūsų komisijos nariams e, jėgos energijos ir ryšto, kad vestumėt mūsų kontinentą į priekį. Šalos dvi minutės. Madame la Présidente, jab... Gerbėme pirmininkė. Yra daug sričių, kuriuose komisija turės pademonstruoti savo e, ryštą dirbti, gebėjimą įtikinti valstybės norės, piliečius e, dėl būtinų veiksmų. Mes e, turime pripažinti, niekada dar nematėme tokios komisijos, kuri turėtų tokius siekius žaliosios ekonomikos srityje, skaitmeninėje srityje. Niekada neturėjome tokios komisijos, kuri taip siektų įtvirtinti lyčių lygybę, kuri yra svarbi mums visiems. Ir e, tokiu būdu bus e, suteikta galimybė visiems e, dalyvauti. Taip pat kalbam apie teisinę valstybę, apie asmens laisvių apsaugą ir e, niekad nematėme tokio dialogo siekiant sukurti bendrą e, darbo tvarkį. Europos parlamentas labai daug prisidėjo prie šios programos ir mano frakcija e, rems jūsų komisiją, gerbiamą pirmininkę, bet aš noriu pasakyti, kad tai nebus tuščias besumos čekis. Mes uh, E, sieksime, kad būtų iš tikrųjų tvirtinti lygybės, teisinės valstybės principai, ne tik tai, e, kad būtų kalbama apie siekius ar norus. Ir mes e, įgyvenim programą turime E, su parla, kartu su jūs turite su parlamentu dirbti sąžininkai. Mes turime vieni kitie, kitais pasikeiti, nes kitaip nebus rezultatų. O jeigu e, nematysime rezultatų, tai mano frakcija e, neparems jūsų. Mes labai atidžiai seksime pasiūlymus. Kiekvienas komisijos narys turės aišku vaidmenį, kuris bus skirstas sustiprinti Europai, sukurti e, naują E, viziją Europai šiaurėje, pietuose, rytuose, vakaruose. Mes visi norime, kad Europos projektas būtų sėkmingas ir nenorime tik tai gražių žodžių ar gražių pažadų. Mums reikia veiksmų, kurie padarytų Europą piliečiams kasdien konkrečią ir veiksmingą. Ir už tai mes balsuosime ir palaikysime jūs, pirmininkė. Dabar garsiai perės dvi minutės. Dėkui, pirmininkė. Šiais metais, gegužės mėnesį, Europos piliečiai mums labai aišku signalą pasiuntė. Jie nori Europos, tačiau kitokios Europos, pasikeitusios, kurioje būtų galimybių nauja erdvė. Socialistų frakcija labai aiškiai supranta, kokie bus mūsų svarbiausi darbai per atenčius penkerius metus. Dirbsime už žalesnę Europą, feministiškesnę. E, socialę labiau Europą ir tikimės, kad komisija atitinkamai atsakingai veiks drąsiai. Ir e, leisime net kartais klysti, bet neleisime neveikti nieko, nuleisti rankų, nesugebėti spręsti iššūkių, kurie E, labai svarbus Europai. Mes turime būti budrus, prisimkime įsipareigojimus, sekime, kaip viskas vyks, kontroliuokime, bet noriu pasakyti, kad mūsų laukia penkeri metai intensyvaus darbo e, ir to tikisi piliečiai, kurie už parlamento ir tikisi iš mūsų ir iš Europos projekto daug žmonės. Dabar ponas Weberis, dvi minutės taip pat. Prezident, vie... Pirmininkė, gyvename tokiais laikais, kai labai populiarios, ypač socialinė žiniasklaida, kraštutinės pažiūros ir pozicijos. Todėl e, Urzlos von der Leyen komandos pristatymas e, šiandien e, parodė, kad galima ir kitais būdais siekti bendrų tikslų mūsų kontinentui. Jūs pristatėte rimtus tikslus ir šiandien turime galimybę suteikti jums demokratinius įgaliojimus. Komisijos e, nariai e, buvo deleguoti valstybių narių tarybos, e, tačiau jų sėkmės priklausys nuo nuo bendradarbiavimo su parlamentu, nuo parlamento ir komisijos gebėjimo veikti kaip partneriai, siekiant bendrų Europos tikslų. Kai dabar diskusiją girdžiu iš kairiųjų ir taip pat iš dešiniųjų parlamento narių uh, už sipuldinėjimus komisijos atžvilgių, tai geriausias atsakas uh, į tokį elgesį būtų stiprus palaikymas komisijai. Taigi pradėkime dirbti, padėkime kurti stiprią ir vieningą Europą. Ačiū, pradėjome balsuoti dabar. Noriu pranešti Jums, kad paaiškinimai po balsavimo bus rytoj, juos taip pat galite pateikti raštu. Tai išskirtinė taisyklė ir pagal taisyklės parlamentas išrenka komisiją paprastą balsų daugumą elektroninių balsavimų ir aš paskelbsiu rezultatus. Jeigu komisija susilauks daugumos, aš pasirašysiu laišką, kuriame bus išdėstyta parlamento pozicija ir pranešiu tai komisijai ir tarybos pirmininkui Europos taryba po to oficialiai paskirs komisiją. Balsuojame varnių būdu ir balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta 461 balsas už, 157 prieš, 89 susilaikė. prima prima di firmare prieš pasirašant laišką Prezidente, prenda posto. Gerbiama pirmininkė, prašome grįžti į savo vietą prieš pasirašydamas paskirimo aktą noriu parlamento komisijos ir tarybos nariams noriu pasakyti, kad didžiuojasi parlamento atliktų darbų. Tai buvo skaidrus, demokratiškas procesas, laikantis parlamento taisyklių ir sutarčių. Noriu pa, padėkoti parlamento komitetams, jų vadovams, politiniams frakcijoms. Noriu pabrėžti, kad atliktas didžiulis parlamento administracijos darbas. Ir galiausiai noriu padėkoti spaudos atstovams už mūsų institucijos darbo nušvietimą. Kreipiuosi į Vanderlein, komisijos pirmininkę. Linkiu sėkmės darbę ir pasirašau raštą. Ir tuoj jį jums įteiksiu. Proseguiamo con eh, le, i nostri ordini. Turime tęsti darbus pagal darbo atverkę. Tai yra svarbus balsavimai. Kaili pranešimas ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai. Vienas balsavimas, varnių būdu, prašau. La votazione è chiusa. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Patvirtinta balsų dauguma. Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas. Varnis balsavimas. Pradedame. La votazione è chiusa. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Holmaier pranešimas ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Balsuojame vardiniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Holmaier pranešimas ir Gardėdzabal pranešimas 20 metų biudžeto procedūra. Balsuojame vardiniu būdu. La votazione è chiusa. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tarybos atstovai nori kalbėti. Prašau, ministrė. Pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai. Sveikinu Jūs baigus balsavimą dėl 20 metų ES biudžeto. Taryba su pasitenkinimu nori pastebėti, kad Europos parlamentas e, patvirtino e, E, lakryčio 18 dienos taikinimo e, komiteto rezultatą labai didelę balsų persvarą. Norėčiau padėkoti e, Jona, Johanui Van Hoverveltui, biudžeto komiteto pirmininkui, Monikai Holmairai, Eider Rubė Zabal ir visiems, kurie dalyvavo rengiant biudžetą, dalyvavo biudžeto procedūroje. Dėkoju Jums už konstruktyvų darbą. Taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariui už jo paramą šiam darbui. Labai Jums ačiū. Pardon, il progetto comune su cui il comitato bendras projektas, dėl kurio taikinimo komitetas pasiekė susitarimą, yra patvirtintas taryboje ir pagal 314 straipsnį dėl sutarties, pagal sutartį dėl sąjungos veikimo biudžeto patvirtimo procedūra laikoma užbaigta ir biudžetas 20 metams yra patvirtintas. Aš dabar pasirašysiu biudžetą. E Gerbiami kolegos, trumpa pertraukėlė. E Ir ačiū už šio ryto bendradarbiavimą. Tikrai svarbus rytinis posėdis įvyko.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 Grazie, buongiorno, passiamo. Ačiū, dabar pereiname prie ceremonijos liuks apdovanojimo įteikimas. Kolegos, prašom sėsti į vietas. Ponas pirmininkė, ponios ir ponai, nominacijos liuks apdovanojimui yra štai tokios Mesbrugė, Hammershot, God Exists ir The Realm Rodrygo Saragoin. Prašome pasveikinti Danijos, Norvegijos, Švedų ir Britų filmo Cold Case Hammerskjöld kūrėjus. representing the North Macedonian Bel Šiaurės Makedonijos, Belgijos, Slovenijos ir Kroatijos bendras filmas Gold Exists, režisierė ir kiti atstovai. representing the Spanish and French. Ispanijos ir Prancūzijos bendras kūrinys The Realm ir jo atstovai. Pirmininkas dabar įteiks 2019 m. Liuks apdovanojimą. Cari registi, autori. Gerbiami autoriai, režisieriai, gerbiama komisijos narė, vicepirmininkė, gerbiami kolegos ir kolegės. Kinas atveria duris į suvokimą, suvokimą realybės, geriau padeda suvokti, kas mes tokie esame. Europos kinas niekada nesustojo pasakoti mūsų visuomenėms, apie mūsų visuomenės, kurios yra sudėtingos, sunku apie tai pasakoti.